Informuoju Jūs, kad šį trečiadienį šešis teisės aktus pagal įprastinę teisėkuros procedūrą pasirašysiu taryboje pagal 74 darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir pavadinimus.